Gerbiamas ponės, gerbiami ponai, kadangi ponė Tain dar neatėjo, aš norėčiau pradėti ne nuo 28, bet nuo 29 e, darbo tvarkės punkto Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo sukūrimas. Tai yra e, kolegos Baltazarė pranešimas o paskui, kai atvyks ponia Tain, nagrinėsime jos pranešimą. Taigi e, dabar e, suteiksiu žodį ponui Baltazarį dėl 29 punkto. Mes jau turėjome daug galimybių išsamei išanalizuoti šį pranešimą. Šiandien kalbėsime apie pakeitimus. Prašau, ponė Baltazarė, jums žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Po pirminės analizės ir po pakeitimų. Aš esu labai patenkintas tais pasiūlytais pakeitimais. Norėčiau padėkoti kolegoms už darbą. Mes gavom pakeitimus, jie tikrai patobulina tekstą ir prisideda prie teksto tikslų. Pakeitimus E, pasiūlė kolegos Koferati ir Busoj. Ir jie tikrai stengiasi subalansuoti kreditorių ir skolininkų santyki ir taip pat įtraukė teisinės terminologijos į pasiūlymus. Ir aš pritariu kolegų pateiktiems pasiūlymams, o ypač e, dėl pakeitimo, kuris, e, kuriuos tengiamasi apibriežti e, blokuojamas e, sumas. Ir čia kalbama, kai yra daugiau negu viena banko sąskaita banko institucijoje. Čia pateikiami prioritetai, kaip tuos, kaip tas sąskaitas blokuoti. Manau, kad tai labai geras pasiūlymas ir taip pat norėčiau išgirsti ir komisijos nuomonę šio klausimu. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Tain, kuri ką tik atvyko. Ir dėkoju už jos pasiūlymus, pakeitimus dėl įrodymų, tipų kad dabar nuostatos yra griežtesnės skolininkui daugiau. E, dar kitas aspektas, kuris yra šiek tiek problematiškas, tai maksimalus laikotarpis, per kurį reikia pabaigti tam tikras procedūros fazes. šios, e, su šiomis nuostomos tikriausiai susidurtų, e, turėtų kai kurios valstybės narės problemos, problemų dėl šių nuostatų. Taigi nereikėtų apibriežti tokių griežtų terminų. O kas dėl permi, pirmininko, tai reikėtų pateikti Per quanto concerne invece gli emendamenti, pakeitimo. procedura di Reikėtų pateikti ataskaitą dėl pakeitimo. O, o kas dėl e, atnaujinimo procedūros, tai tai mm, esu šiek tiek šiek tiek susirūpinęs, nes yra šiokių tokių prieštarų. O taip pat kalbama apie situacijas, kai skolininko išklauso teismas. Taigi, manau, kad būtent dėl šio punkto E, reikėtų apsiriboti. Taigi dar kartelį norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pakeitė, pateikė savo pakeitimus, taip pat ir kompromisinius e, pakeitimus. Koferati, Tain ir Buzoj pakeitė šiuos pakeitimus. Manau, kad dabar E, reikėtų spręsti šios klausimus ir priimti sprendimus. Dėkoju ponė Baltazarė, toliau ponas Bušoj. Uh, uh, Dėkoju. Aš norėčiau pateikti keletą trumpų pastabų. Aš esu Aldės frakcijos šešėlinis pranešėjas. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai uh, už nuveiktą darbą. Uh, manau, kad e, klientas turėtų teikti informaciją apie banko sąskaitas. Tai yra svarbus aspektas ir reiktų sprendimo dėl šio klausimo, nes manau, kad e, bankas turėtų turėti galimybę identifikuoti skolininką, e, o banko sąskaita galėtų būti puikiai identifikavimo priemonė. Taip pat pagal 17 straipsnį būtų galima tą straipsnį būtų galima taikyti, jeigu nėra duomenų apie banko e, sąskaitą, tuomet būtų galima pasitelkti gimimo datą ir panašią informaciją, tačiau man atrodo, kad tokia informacija yra gauti sunku. Taip pat reikia pasiaiškinti, ar kompetitinga institucija gali gauti informaciją pagal 17 straipsnį, nes e, reiktų gauti bent jau minimalę informaciją ir tai turėtų būti e, pilnas vardas ir pavardė, pilnas adresas skolininko ir taip pat e, bankas, kuriame jisai turi sąskaitas. E, manau, kad mes turėtume išlaikyti esamą tekstą, aš dėl bendradarbiavimo pateikiau pakeitimą, man yra keista, kad yra siūloma išbraukti tinkamas teksto vietas ir taip pat manau, kad reikia daugiau aiškumo e, e, dėl tvarkos, kada e, sąskaitas galėtų bankas blokuoti, nes čia reikia e, išsaugoti balansą tarp kreditoriaus ir skolininko interesų ir kad nebūtų paraližu, paralyžuojama atitinkama ekonominė veikla. E, manau, kad tai yra svarbus aspektai ir aš norėjau išsakyti šiuos aspektus visiems kolegoms ir tikiuosi, kad jūs mane palaikysite. Dėkoju toliau ponas Koferati. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Aš iš pat pradžių pasakiau už pono Baldasarės pranešimo uh, toną pasirinktą, nes e, problema, kurią reikia išspręsti, yra pusiausvėros problema tarp e, pareiškėjo interesų ir atsakovo ar skolininko interesų, kurie be abejo yra prieštaraujantis vienas kitam. E, pakeitimai, kuriuos aš pasiūliau ir kuriuos pakomentavo ponas Baltasarė, buvo būtent suformuluoti tą linkme. Tiesiog pasiekti tokį pranešimą, pranešimo tekstą parengti tokį, kuris būtų geriau subalansuotas tų interesų požiūriu. Na ir be abejo, vienareikšmiškai reikia pasakyti, kad um, garantija kokia nors užstatas yra reikalingas. Nes tuomet yra galimybė kompensuoti ir galimus nuostolius, kurie galbūt kils dėl to, kad laiku nebuvo galima užblokuoti sąskaitos. Taip pat pranešėjas dar siūlo keisti komisijos pasiūlymą tose vietose, kur kalbama apie finansinių priemonių išaldymą. Man atrodo, gera tai yra mintis ir galbūt ir taryba galėtų pateikti savo pasiūlymus dėl to, ar reikėtų skirti einamasias sąskaitas ir um, vadinamojo faktoringo priemonės ir kitus panašius instrumentus. matome, kad komisija siūlo, jog du kompetentingi teismai turėtų įsitraukti į procesą, kad um, atitinkama nutartimi būtų galima e, nurodyti, į, nurodyti užblokuoti sąskaitą. Bet iš tikrųjų manyčiau, kad ta situacija gali lemti ir kai kurių kai kurios ginčius ar konfliktus. Todėl irgi reikės dar paieškoti geresnės formuluotės. Dar vienas siūlymas dėl pakeitimų susijęs su sumomis, kurios yra reikalingos, pavyzdžiui, išlaikyti šeimą ar um, imtis kokios nors veiklos. Tikrai turėtumėm neišleisti iš, takių, neišleisti iš akių to fakto, kad čia gali kilti įvairių neigiamų e, pasiekmių tokiais atvejais iš tiesų materialinėms gyvenimo sąlygoms ar profesiniai veiklai. Šeimos gali tikrai smarkiai nukentėti. Reikia tokio įsakymo, kuris būtų veiksmingai išduodamas, bet taip pat ir mm, tik gerai pasvėrus visus interesus. Dėl to, manau, reikalingi kai kurie pakeitimai, kad išaiškėtų mūsų valia, mūsų nusiteikimas šios temos atžvilgiu. Išeities taškas be abejo yra pranešėjo pasirinkta kryptis, ir reikia dabar siūlyti konkrečius dalykus. Ir man atrodo, kad tikrai galėsime pasiekti kompromisą be didesnių e, problemų. Ačiū, ponė Koferati. Ponas Baldasarė savo įvadinėje kalboje dar atkreipė dėmesį ir į komisiją, jos atstovus. Malvina Morkytė atvykusi čia, kalbės komisijos vardu. Taigi gal galėtumėte sureaguoti į pono Valdasarės pranešimą. Pitėse. Prašom. Thank you, Madam Chair, and uh, let me uh, first in the beginning. Dėkoju, ponia pirmininkė. Uh, Visų pirma, norėčiau padėkoti už pateiktus pakeitimus. Manau, kad e, jie padės užtikrinti ir pasiekti efektyvios e, priemonės. Norėčiau trumpai e, pristatyti nuomonę dėl šių pakeitimų. Kaip minėjau, mes jau esam pasirengę dirbti, kad būtų pasiekta kuo geresnė pusiausvyrą tarp skolininko ir kreditoriaus. Mes taip pat jau mm, pateikėm savo nuogastavimus dėl, dėl, dėl procedūrų. Tačiau mes mm, manom, kad parlamentas e, parlamento pakeitimus, kurie susiję su patikslinimu, tai mes labai sveikiname ir džiaugiamės dėl jų. Ir dabar kalbu apie 57 ir 77 pakeitimus, o kas dėl dėl atsakomybės, tai mes peržiūrėsim šį pasiūlymą, peržvelgiam šį pasiūlymą ir manom, kad e, tokiu keliu einant bus e, padėta apginti kreditoriaus teises. Baltazar taip pat paklausė mūsų nuomonės dėl. Dėl sąskaitų, ar jos turėtų būti išsaugotos ir mes manom, kad tai labai geras pakeitimas, kad, būtų kuo, kad, kad skolininkas turėtų kuo mažiau skol, skolų. Mes pritarėm abiem pakeitimam ir 98 ir 99 ir juos reikėtų kažkaip suderinti. Taip pat norėčiau uh, teikti savo nuogastavimus dėl kai kurių pakeitimų. Visų pirma, e, dėl teismo jurisdikcijos išbraukimo 69 pakeitimas. Mes manom, kad e, skundo pateikėjas turėtų galimybę e, rinktis tarp skirtingų formų ir valstybėse narėse būtų daug greičiau imtasi e, e, priemonių, nereikėtų dirbti ir bendradarbiauti kelioms valstybėms. Taigi šis e, klausimas bus aptariamas taryboje kitą savaitę. Taip pat turim šiokių tokių abejonių dėl sąskaitos, pateikimo reikalavimo ar gimimo datos pateikimo reikalavimo. Kaip kolegos jau minėjo, ši informacija ne visada bus prieinama skolininkui, kreditoriui. Taigi mes nemanom, kad teisingas reikalavimas yra pateikti asmens kodą ir gimimo datą. Taigi taip pat reikėtų išbraukti terminus. Manom, kad, mum, kad nepakankama yra tie terminai, kurie nurodyti, jie yra labai, kiekvienam reglamente terminai yra labai svarbus bet čia gal viskas būtų daroma per greitai. Na ir galiausiai mes jau aptarėm ir pakomentavom apimti ir finansinės priemonės. Norėčiau tik pakartoti, kad komisijos nuomonė e, tas e, priemonės reikėtų įtraukti į pakeitimus nes jeigu fin, finansinės priemonės e, nebūtų įtrauktos ir būtų pateiktos tik tai kelios likvidžios priemonės, pavyzdžiui, obligacijos e, ir taip toliau, tai nebūtų pakankama ir išsamu. Taigi mes prašom Europos parlamento E, įtraukti kai kurias finansinės priemonės. O kas dėl, dėl pakeitimų susijusių su įrodymais, tai komisija mano, kad e, uh, Not always hearing... Uh, e, SBI būtų pateiktas ir ta, tai labai svarbu, norint, kad procedūra būtų kuo įmanoma trumpesnė. Mes norėtume paprašyti, kad e, ši nuostata būtų įtraukta ir kad būtų atspindėta pasiūlyme. Dėkoju. Ähm, Dėkoju, ponia Baltazarė. Ar jūs norėtumėte pasisakyti? Prašau. Taip, Kalbėsiu trumpai. Visi aspektai, net ir sudėtingiausi šio pranešimo aspektai, jau buvo išnagrinėti, aptarti. Pakeitimai, kuriuos pateikė Koferati ir Busoj, jie man patinka, galiu jiems pritarti. galbūt reikia dėl tam tikrų aspektų pažiūrėti, kaip tai yra suderinama su nacionalinė teise. Reikia pažiūrėti, ar tai apskritai įmanoma padaryti. O dėl. O dėl to, kad E, reikėtų nesumažinti e, Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo funkcionalumo, kad e, turėtų išlikti galimybę gauti prieigą prie skolininko turto, ne, nesusilpinant šios priemonės. Tai dėl šio aspekto čia mums reiktų iš vienos pusės garantijų, kad nebus perdėta, kad nebus teisės pažeidimo, iš kitos pusės e, garantijų, kad vis tiek turėsime e, efektyvų, efektyvę priemonę, kuri tikrai veiktų ir veiktų pakankamai greitai, kad būtų užtikrintas kreditorių saugumas. Kalbant apie finansinės priemonės, dėl to dar galima diskutuoti. Mes e, galime kalbėti, toliau kalbant apie procesą, Išklausimo skolininko galėčiau jam pritarti. E, manau, kad kai, dėl kai kurių aspektų mes šitą tekstą turėtume dar patobulinti. Taip pat turėtume atsižvelgti, taip pat aš atsižvelgsiu į tai, ką pasakė kolegos, į jų argumentus. Pažiūrėsiu, ką dar bus galima čia padaryti, kad gautume tokį subalansuotą tekstą Tačiau, aišku, neturime pamiršti pagrindinio tikslo. O pagrindinis tikslas yra tas, kad kreditorius turėtų garantiją, kad jis galės e, išieškoti atitinkamas sumas. Dėkoju, ponė Baltazarė. E, balsuosime kitame mūsų posėdėje, kuris įvyks 24-25 balandžio. Šį darbo tvarkės punktą baigiame nagrinėti ir keliaukime prie kito, tiksliau prie ankstesnio darbo tvarkės punkto, tai yra 28 e, punktas dėl teismo, teisingumo teismo statuto e, pakeitimo ir e, teisėjų skaičiaus padidinimo. E, pranešėja ponia Tain, prašau, suteiksiu Jums žodį. Dėko, dėkoju ponia pirmininkė pateikiau pranešimą dėl antrosios e, dalies statuto e, pakeitimo ir iš tiesų bendrasis teismas e, patiria labai didelį darbo krūvį dėl Lisabonos sutarties iš dalies tiesiog daugiau yra įvairių bylų, kurias jis turi spręsti ir jau vidaus keliais iš tikrųjų buvo kai kurios pataisos padarytos E, jos jau veikia, o birželio penktą dieną mes balsavome jau dėl tam tikros dalies pakeitimų e, bendrojo teismo statuto ir tiek, kiek įmanoma buvo tų vidaus reformų e, atlikti teisme, tiek ir buvo visko padaryta. Mm, daug galimybės išsemtos. Tačiau ta dalis pasiūlymo, kur buvo kalbama apie skaičių teisėjų nebuvo išspręsta ar pakeista, kadangi nebuvo nutarta dėl um, to galutinio skaičiaus ir, ir dėl to, kiek iš valstybių narių teisėjai turėtų būti skiriama. Buvo nutarta vėliau, kad nepriklausomai nuo kilmės teisėjai vis dėlto turėtų būti parenkami pagal jų kvalifikaciją, pagal jų kompetenciją. Ir e, su taryba buvo deramasi dėl šešių skirtingų rotacijos sistemų. Uh, Taigi, kaip jau sakiau, pagrindinis kriterijus dabar tampa kompetencija ir tai yra neblogas kompromisas, nes didžiosios valstybės narės teigia, kad dėl to, jog turi daugiau apskritai teisininkų um, ir gali neva siūsti daugiau galbūt kompetentingų teisėjų, dabar tiesiog tos valstybės narės galės įrodyti tą e, faktą. O mažosios valstybės narės irgi turės lygiai tokią pačią įrodymo galimybę, kad net ir mažesnis gyventojų skaičius e, nereiškia, jog nebus pakankamai kompetentingų teisėjų. E, pamenu, priminsiu tai, kad anksčiau dar taryboje buvo kalba apie šešis ar dvylika papildomų šalia dvylikos e, siūlytų teisėjų. Galima siūlyti naujus kandidatus, tačiau taip pat į pirmininką komiteto pagal 255 straipsnį e, gali kreiptis ir kadenciją bebaigiantis teisėjai ir kelti savo kandidatūras. Buvo kritikuojama tokia sistema dėl to, kad e, stabilumas negarantuojamas ir kad tik tai kelias savaitės iš, iš vis per metus visi 27 teisėjai dirbo, o nemažai buvo ir tokių um, tuščių laikotarpių, per kurios nebuvo dirbta. Taigi dabar sudarytas sąrašas, ar bus sudaromas sąrašas pagal kompetenciją, turėtų būti dvigubai daugiau kandidatų, negu kad reikia paskirti teisėjų. Ir aš e, tikslę formuluotę perėmiau iš e, viešos, viešosios tarnybos teismo iš tarnautojų teismo statuto tiesiog perėmiau tą formuluotę ir jau kelis kartus buvo įvertinti kandidatai, pavyzdžiui, netinkamais e, rinkimų komiteto ir visuomet buvo tais sprendimais ir vadovautas atitinkamai, o teisėjų rinkimo e, komitetas dabar jau ir praplėtė savo veiklą ir dabar jau gali E, įvertinti būtent kompetenciją skiriamų teisėjų pagal labai griežtą skirimo tvarką yra dirbama. Dar atkreipsiu dėmesį į tai, kad geografinė pusiausvyra ir valstybių narių teisinės e, tvarkos yra taip pat e, įtraukiamos į, į sistemą, nes iš kiekvienos valstybės narės yra po teisėja ir visos valstybės narės pareiškė, kad e, nekils dėl to problemų ir tą pasakau dėl to, kad kiek anksčiau dar buvo ta linkme teikiama kai kurių pakeitimų. Dar atkreipsiu dėmesį į kitus dalykus. Čia nenoriu nieko primesti kolegoms. Ein Moment bitte. Einschränken. Aber es sind hier zahlreiche Streichungen. Bet pranešime tiesiog noriu pasakyti, kad kai kurios vietos buvo išbrauktos dėl to, kad mes dėl panašių pakeitimų jau buvome sutarę. Tad dėl tų išbrauktų vietų nebeteikite savo pasiūlymų, ką nors keisti tekste. Dėl kompetencijos teisėjų, tai 253 straipsnyje yra numatyta pagal pirminę teisę, kad tai turi būti teisininkai, kurie turi išskirtinę kompetenciją. Gal nelabai vykęs variantas būtų pirminės teisės tekstą bandyti keisti savo pasiūlymais dėl pakeitimų, nes mes čia kalbam tiesiog apie statuto keitimą, o ne ką kitą. Dar atkreipsiu irgi dėmesį į pono Zvifko pasiūlymą. Jis norėjo, kad iš kiekvienos valstybės narės būtų siunčiami daugiausia du teisėjai. Bet priminsiu pačią bendrą tvarką, kaip tada tas sąrašas atrodytų. Tarnautojų, pavyzdžiui, teisme buvo sąrašas, kai du teisėjai iš Vokietijos eina vienas po kito. Tada valstybės narės turi sutarti dėl vieno teisėjo, o valstybės narės be abejo niekuomet negalėtų pritarti tam, kad šalia dviejų teisėjų iš valstybių narių atsirastų dar ir trečias. Taigi iš to sąrašo tiesiog buvo išbrauktas ar, ar pašalintas vienas iš teisėjų, buvo peršokta jo pozicija. Ir Man atrodo, kad turint galvoje sustarimo poreikį tarp valstybių narių, galėtų panašiai nutikti ir čia, ir šiame teisme, nes valstybės narės turi nuspręsti dėl vieno teisėjo, turi pasirinkti vieną jų. Dar kartą grįšiu prie diskusijos dėl specializuotų teismų pagal 257 straipsnį tik reglamentu galima tokį teismą paskirti, numatyti ir e, tik pats teisingumo teisma, teismas gali teikti tokį pasiūlymą arba komisiją ir tas galbūt aktualu yra prekių ženklų bylų sprendime. Bet panašu, kad tokių pasiūlymų net ir nesulauktume ir nebūtų mums netgi progos dėl tokio pasiūlymo spręsti. Dėl išsiskiriančių nuomonių teikimo irgi dar trumpai pakalbėsiu, nors jos ir nepatenka į e, pranešimo tekstą. Mes e, netrukus visai planuojame klausimą surenkti tą temą, bet teismas jau atkreipė dėmesį į tai, kad jis yra tiesiog eilinis administracinis teismas iš esmės. Ir jeigu nukrypstančios nuomonės būtų teikiamos, tai tik teisingumo teismo kontekste jos būtų aktualios, o ne e, teismo darbę, kadangi teismas e, nesprendžia dėl principinio pobūdžio klausimų. Dabar kalbant apie darbą komitete, reiktų pasakyti, kad esame sutarę dėl balandžio 12 dienos kaip datos galutinės teikti pasiūlymus dėl pakeitimų. Komitete tuomet balsuosime, bet dar reikės palaukti, kaipgi darbai klostysis taryboje, nes tik visos keturios institucijos. Nes tik visoms keturioms institucijoms sutarus komisijai tarybai Europos parlamentui ir e, teismui bus galima balsuoti. Ačiū. Pone Tain, ponas Vivka dar norėjo paprašy, paprašė žodžio. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Tain už tai, kaip puikiai ji pristatė savo pranešimą. Dabar ne nekomentuosiu atskirų dalių, nes teksto vertimą gavome tik tai šiandien ryte. Norėčiau padėkoti poniai Tain kad e, pakeitimų pateikimo terminas yra balandžio 12, nes mes čia kalbame apie labai svarbų e, dalyką, apie teismo statuto keitimą ir tas procesas jau prasidėjo. Yra perspektyva pasiekti kompromiso tarp valstybių narių. Man pačiam daly, svarbiausias dalykas būtų teisėjų kompetencija Tai turėtų būti svarbiausias argumentas, o ne kiti. Todėl e, ponios Stein pasiūlymas mano požiūriu yra tikrai labai geras. Aš pats e, tikiu išmintimi. Išmintimi, kuri padėtų išsaugoti ir geografinę pusiausvyrą ir atsižvelgti į atitinkamų asmenų kompetenciją. E, asmenų, kurie dirbs e, tarnautojų teisme ir bendrajame teisme. E, taip pat džiaugiuosi ir klausimais, kurie buvo paminėti. Jau mes esame diskutavę čia komitete, ar reikia skelbti atitinkamą informaciją. Taigi dabar neiškyla ta problema. Mes pateiksime atitinkamus pakeitimus ir paprašysime pranešėjos, kad jie juos atsižvelgtų. Čia yra tokie techniniai klausimai, kuriuos reiktų dar išspręsti. Ir tas teisėkuros pasiūlymas turėtų likti nuoseklus. Dėkoju ponė Cvefka. Prieš suteikdama žodį ponui Berlinger ir paskui vėl poniai Tain, norėčiau pasveikinti kolegas, kurie jau ateina į mūsų salę iš moterų reikalų komiteto. Po kelių minučių mes e, balsuosime visi kartu dėl atitinkamo klausimo, dėl bendrų priemonių civilinėse bylose. E, taigi sveikinu Jūs, tačiau norėčiau paprašyti, kad Jūs kalbėtumėte tyliai, kad mes galėtume dar e, išklausyti. E, kalbėtojų, kurie pasisako mūsų diskusijose. Prašau, ponė Berlinger. Pasisakysiu labai trumpai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Taim už atliktą darą, darbą. E, šiai ataskaitai skiriam labai daug dėmesio. E, ir Teisingumo teismas, ir parlamentas nemažai nudirbo. Žinoma, kad E, e, kad teismas yra labai svarbus ir Europos integracijai. E, norėčiau, kad reikėtų atsižvelgti ir didėjantį, apie, į didėjantį darbo krūvį, tačiau dar dėl, norėčiau pasisakyti dėl uh, E, pakeitimų termino. Panašu, kad pakeitimai turi būti patikti labai greit. Labai atsiprašau, maniau, kad šį, kalbam apie šį mėnesį, bet jeigu apie balandžio 12, tai viskas puiku. Dėkoju ir Pone Tain, prašau jūsų baigiamasis žodis. Dėkoju, kalbėsiu trumpai, e, dėkoju visiems už pastabas. Norėčiau tik tai atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad anksčiau pateikti pakeitimai tarsi ir atkrenta, e, todėl reikia teikti naujus pakeitimus. E, tiesiog norėjau atkreipti jūsų dėmesį, kad tokia yra procedūra. Nereikia tikėtis, kad e, galioja anksčiau pateikti pakeitimai. Tiesiog turite visus savo pakeitimus pateikti iš naujo. Dėkoju, ponė Tain, sako pirmininkė, balandžio 12 Kaip jau minėjo ponia Tain, yra paskutinis pakeitimų pateikimo terminas ir baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės punktą, o dabar e, skelbiu bendrą balsavimą, kuriame dalyvaus taip pat ir mūsų kolegos iš moterų reikalų komiteto. Balsuosime kartu e, ir norėčiau pasveikinti Pona Gustafson, šio komiteto pirmininką, mes ne pirmą kartą konstruktyviai bendradarbiavome, norėčiau suteikti Jums žodį, o paskui suteiksiu žodį abiems pranešėjams prieš balsavimą. Prašau. Dėkoju labai, kad taip gražiai mane pristatėte. Kaip sakėt, dirbam puikiai, bendradarbiaujam. E, tai mums yra labai svarbus klausimas. Jų mes e, aptariam spalio mėnesį, kalbėsim ir apie e, baudžiamąją, ir apie civilinę teisę. Pranešėjas atliko puikų ir kruopštų darbą. Aš taip pat bandžiau atstovauti e, tinkamai parlamento poziciją Ir tikrai noriu pasidžiaugti, kad puikus darbas buvo atliktas, o dabar žodį suteikiu pirmininkė ir balsuosime. Äh, Ačiū, dabar žodis teikiamas poniai Parvanovai iš moterų reikalų komiteto ir paskui ponui Lopas Isturijas iš mūsų komiteto pranešėjai žodis. Thank you very much. Uh, I would like. Uh... Ačiū. Aš norėčiau padėkoti abiems komitetams ir taip pat ponui Antonio Lopes už tikrai puikų bendradarbiavimą. Šis pranešimas parodė, kad jūri ir FEM komitetai puikiai moka dirbti kartu ir tie pasiekimai, kuriuos um, pavyko pasiekti trilogo metu, um, galvojant apie parlamento interesus, abiejų komitetų interesus, buvo tokie, kurie buvo įtraukti į galutinį jau tekstą ir dėl to dėkoju vis, abiejų parlament, parlamentinių komitetų nariams ir ačiū už, už visų kuo geriausią nusteikimą. Taigi dar kartą dėkoju. Manau, kad tikrai bus tai labai vykęs e, pranešimas ir dabar jau bus numatytos reikiamos apsaugos priemonės ir papildys um, aukų, aukoms um, skirtas apsaugos priemonės labai tinkamai, galvojant ir apie civilinės teisės kontekstą. Ačiū dabar ponas Antonijo e, Isturės. Ačiū ponė pirmininkė, aš irgi pirmiausiai norėčiau nuoširdžiai padėkoti. Eilės tvarka čia nieko nereiškia, bet tiesiog paminėsiu, kad su sekretorietu su sekretoriatais abiejų komitetų puikiai dirbome. Kai pradėjome dirbti kartu su ponia Parvanova, daug kas buvo skeptiškai nusiteikę, sakė, kad kils nemažai problemų, bet e, visiškai priešingai iš tikrųjų e, viskas pakrypo, patirtis rodo, kad e, abiejų komitetų darbuotojai galėjo puikiai bendradarbiauti ir mes visi Taigi tikrai ponia Parvanova atliko e, puikų darbą FAM komiteto vardu. Na ir sieksime, kad šios apsaugos priemonės e, civilinėse bylose tikrai pagelbėtų mūsų piliečiams, nes yra numatytos labai labai konkrečios priemonės ES lygių. Ir paskatos, kurias suteikė šiam darbui būtent Antonija ir taip pat e, kiti tiesiog parodė, kad gerai pasirinkome būtent šią darbo tvarką ir tikiuosi gero balsavimo. Na ir dabar pereiname prie balsavimo. Visi naudosimės elektroninėmis balsavimo kortelėmis. E, tikriausiai bus trumpesnis balsavimas negu kad tas, kuris vyko šį rytą Teisės reikalų komitete ir dabar 90 pakeitimas. Dėl viso teksto balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Dar trūksta trijų balsų. Gal kas pamiršo kortelę, tada pasakykite. Ponas Stojanovas gal? Okay, Herr Stojanov wünscht nicht abzustimmen. Ponas Stojanovas nenori balsuoti. Ah, okay. Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 32 už, niekas nebalsavo prieš, 2 susilaikė nariai. Vadinasi, be abejo, visas tekstas patvirtintas ir galime pereiti prie viso pranešimo projekto e, teksto vėlgi viso ir elektroniniu balsu, būdu balsuojame. Balsavimas pradedamas. 32 už irgi 2 susilaikė ir vėl didžiąją balsų daugumą buvo patvirtintas šis tekstas ir dabar dėl teisėkuros projekto rezoliucijos balsuojame, balsuojame balsavimas pradedamas. 32 už, niekas nebalsavo prieš, du susilaikė, nuoširdžiai sveikinu abu pranešėjus. Tikrai užsitarnavote plojimų. Damit äh, möchte ich mich von den Kollegen. Ir dabar jau galime vėl atsisveikinti su kolegomis iš moterų reikalų komiteto, o teisės reikalų komiteto nariai dar balsuos bet jau tik Teisės reikalų komiteto nariai. Dėl pono Lopės įsturis pranešimo balsuosime iš karto prie balsavimo ir pereikime. Dabar jau kelsime rankas. Taigi dėl balsavimo iš karto dėl pranešimo projekto, kas už, kas prieš, patvirtinta, toliau dabar jau elektroniniu būdu dėl pranešimo viso, prašau visų balsuoti elektroniškai, balsavimas pradedamas. Septyniolika už, niekas nebalsavo prieš, be abejo patvirtinta. Ir dabar dėl visos teisėkuros rezoliucijos projekto balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? 16 už, niekas nebalsavo prieš, sveikinimai. Vadinasi, šios dienos balsavimai baigti. Ah ja. Uh, damit sind die Abstimmungen beendet. Taigi baigiame visus balsavimus, galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra 30-asis dėl Europos fondo statuto. Čia turėčiau pati savo suteikti žodį, esu pranešėja tuo klausimu. Taigi, kalbant apie Europos fondus, reikia pasakyti, užgriebėme temą, kuri susijusi su Europos um, įmonių teisė ir uh, visuomet čia kyla problemų, galvojant apie atitinkamus uh, įmonių statutus, nes taryba yra vienintelė e, teisę tvirtinanti institucija šiuo atžvilgiu. Na, o komisija e, neretai susiduria su neigiama jos nuostata, tad e, mums parlamentui čia gana sunku konstruktyviai įsitraukti į procesą ir teikti savo pasiūlymus tam, kad taryba e, atitinkamai juos atsižvelgtų. Pranešimas, kurį pristatysiu, yra suformuluotas kaip tam tikras gairių tekstas, nuorodų tekstas tarybai, e, kuri kol kas tikrai vertintina labai skeptiškai, galvojant apie šiuos klausimus. Ypač Vokietijoje beje terminas fondas nebūtinai turėtų būti suvokiamas kaip labdaringas koks nors fondas, nes gali būti ir didelės įmonės pasivadinusios fondais, todėl labai svarbu yra į tai atkreipti dėmesį, kad ta apibrieštis, kokią yra numačiusi komisija, turėtų būti taikoma. Tai yra, kad tai yra būtent labdaringi fondai. Stengiausi atitinkamai patobulinti tekstą, nes man atrodė, jog svarbu yra užtikrinti tai, kad nebūtų tekstas, pasiūlymo tekstas taikomas mišrioms formoms. Tas labdaringumo e, ar visuomeninės naudos aspektas turėtų būti visuotinai pritaikytas. Visą laiką turėtų galioti toks kriterijus. Kitas dar pagrindinis vienas iš elementų komisijos pasiūlyme yra tarp valstybinio pobūdžio. Tarp valstybinio pobūdžio elementą reikėtų ne tik, kad pabrėžti, bet taip pat ir pasakyti, kad e, jis ne tik yra akcentuojamas ar teigiamas kaip toks egzistuojantis, bet jis tampa ypač aktualus, kai atitinkamas fondas nori užsimti veiklą ir kurio nors kitoje valstybėje narėje. Tas, man atrodė, labai svarbu. Kitas svarbus dalykas yra E, užtikrinti kreditorių apsaugą. Taigi, kaip ir komisijos siūloma, 25 tūkstančių eurų suma turėtų būti taikoma kaip kriterijus e, bet kurio Europos fondo atžvilgių ir bet kurio momentu, ne tik įsteigimo momentu. Be to, kadangi čia kalbame, kalbame apie visuomeninę veiklą e, ir atitinkamą teisinę formą. Reikia pasakyti, jog 70 procentų lėšų per tam tikrą terminą turėtų būti išleidžiama būtent visuomeniniais tikslais ar labdaringais tikslais. Ta svarbu pasakyti todėl, kad kitaip, gal lakoniškai pasakysiu, tiesiog kaip taupyklė būtų naudojami fondai e, ir netitiktų savo tiesioginės paskirties, tai yra to visuomeninio tikslo. Nesiektų Na ir be abejo reikėtų nepamiršti darbuotojų teisių. Įprastiniais atvejais, pagalvojus apie tokius fondus, galbūt nebus tai didžiausia problema, bet vis dėlto reikia užtikrinti dėrėjimą su kitomis ES esančiomis įmonių teisės, teisėje numatytomis formomis. Dar ką reikėtų paminėti Dėl statuto klausimų čia yra tiesiog pasakyta, kad turėtų būti pasirenkama viena pagrindinė būstinė. Ir aš e, beje ir klausimų metu, ir taip pat tiesiogiai bendraudama su fondų atstovais e, supratau, kad e, būtent suinteresuoti asmenys patys to norėtų, tačiau iš komisijos pasiūlymo tokio reikalavimo nebuvo galima išskaityti. Tad tokie buvo pagrindiniai mano pasiūlyti pakeitimai. Daugiau ir nebeišsiplėsiu, tik pasakysiu, kad komisija, kaip institucija, kuri pateikė tą pasiūlymą, be abejo galvoja labai europietiškai ar paneuropietiškai, o taryba to nedaro, kaip suprantame visi. Todėl mes, Europos parlamentas, čia galėtumėm konstruktyviai prisidėti prie viso to proceso ir sušvelninti tokį neigiamą tarybos E, nusistatymą. Tad tiek iš mano pusės apie šį pranešimą. Ir iš karto steiksiu žodį kolegai iš Ispanijos, Emendės, kuris norėtų pasisakyti. Sí, muchas gracias. Dėkoju. Pone pirmininkė, už darbą. Visų pirma, norėjau atsiprašyti. Manau, kad sunku čia e, perbėgti iš transporto komiteto ir visur spėti, bet dar kartelį norėčiau padėkoti. Už e, pranešimo projektą ponė pranešėja. Manau, kad e, tikrai padarėt nemažą indėlį ir prisidėjot prie komisijos pasiūlymo. Nemanau, kad keičiam, keičiami valstybių narių teisės aktai ir toliau valstybės narės gali spręsti pačios, kaip nagrinėti klausimus e, pasitelkiami įvairūs ekspertai, buvo surinkta lapkričio mėnesį konferencija, buvo aptariami finansiniai barjerai e, tarp valstybinių lygių skirtingose valstybėse narėse. Tai labai svarbu, kalbant apie tarptautinės rinkas. Ir šie fondai žinoma, kad yra naudojami valstybių naudai, bet taip pat ir sukūriamos darbo vietos Europos piliečiams. Taigi labai svarbu, kad jie veiktų. Be to jūsų ataskaitoje pateikiami apibrėžimai ir paaiškinimai. Jūs paaiškinate, kas yra tarp valstybinis fondas. Taip pat e, pateikėte uh, institucijų sąrašą, kurios prižiūri fondus, tačiau mm, taip pat atsakoma į, į keletą klausimų dėl fiskalinės padėties. 49 punkte straipsnėje ir kai kuriuose valstybėse narėse šias nuostatas įgyvendinti būtų pakankamai problematiška, bet reikėtų siekti, kad Europos fondai būtų skaidresni, reikėtų pateikti informaciją, kuri būtų prieinama visiems apie įsteigtus fondus, būtų stebima fondų veikla ir taip pat ir patys piliečiai galėtų dalyvauti fondų veikloje ir darbe. Taip pat reikėtų pasižiūrėti 32 straipsnio nuostatas, kad nebūtų ta situacija neigiama ir neproduktyvi. Jeigu tai bus taikytina labai griežtai, tai susidursime su problemomis kai kuriuose valstybėse narėse, ypač E, kalbant apie e, fondų atstovus, kuriems suteikiamos tam tikros privilegijos. Tai reiškia, kad fondų steigėjai yra atsakingi ir už fondo principų ir veiklos nuostatų laikymasi. Manau, tą padaryti būtų sudėtinga, nes galėtume atsidurti tokio situacijoje, kurioje valstybė kurioje šeimos nariai nebegalėtų dalyvauti fondo veikloje esant tam tikroms apsik, aplinkybėms. Taip pat dėl ketvirto straipsnio ir dėl antros dalies septinto straipsnio 70 procentų manau, kad reikia visus šios klausimus dar aptarti, visus pakeitimus reikia detaliai išnagrinėti ir reikia perimti geriausias egzistuojančių teisės aktų vietas ir punktus. Manau, kad tai bus pakankamai sudėtinga užduotis, tačiau labai svarbu, kad fondams būtų lengviau dirbti Europoje. Labai tikiuosi, kad mes tikrai pagerinsime komisijos e, pateiktus pasiūlymus. E, tikiu, kad mano grupės atstovai pateiks savo, savo nuomonę ir galėsim pateikti bendrą kolektyvinį pasiūlymą. Taigi tas pasiūlymas buvo pateiktas 2012 vasarį O dabar reikėtų imtis kažkokių veiksmų, kad Europos fondams būtų e, lengviau ir efektyviau ir konstruktyviau dirbti. Dėkoju. Dėkoju ponui Paskal. Dabar žodis poniai Tain. Dėkoju. Atrodo, kad čia valstybės narės reaguoja santūriai, nors iš tiesų čia mes kalbame apie E, reikalinga priemonė. Tikiuosi, kad čia nekils tokių problemų kaip bendros prekybos teisės. Norėčiau pateikti e, keletą privalumų, kuriuos turėtų toks Europos fondas. Visų pirma, tai būtų privalumai piliečiams. Manau, kad būtų daugiau lėšų, kurios, e, kurio, kuriomis būtų galima pade, padengti visuomeninę veiklą, finansuoti fin, fin, fin, visuomeninę veiklą. Taip pat au, aukotojams, paramos e, davė, gav, davėjams, teikėjams būtų e, taip pat lengviau duoti tą paramą. Pačiam fondui būtų daugiau teisinio saugumo. E, Čia reiktų kalbėti apie teisiškai pripažįstamą visuomeninę veiklą ir taip pat, aišku, sumažėtų administracinės išlaidos, taip pat e, patirtų privalumų ir valstybės narės, nes jos turėtų daugiau lėšų tokioms svarbioms rytims kaip švietimas, moksliniai tyrimai ir panašiai kalbant apie mokestinės e, diskusijas, e, čia nesiekiama harmonizuoti Europos mokestinės teisės ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į keletą aspektų, kalbant apie šį fondą, man atrodo, kad yra labai svarbu, kad minimalus kapitalo reikalavimas turėtų būti pakankamai aukštas, e, bet kuriuo atveju daugiau, ne, tai turėtų būti negu 25 tūkstančiai eurų. Nežinau, ar tai yra įmanoma, e, kad visą laiką tokia suma būtų fonde. E, man sunku tą dabar įver, įvertinti, nes steigiant fondą reikalingos tam tikros sąnaudos E, taip pat manau, kad auditas turėtų būti privalomas tik stambiems fondams e, ir kad čia galėtų būti atitinkamas kriterijus tam tikra suma balanse. Taip pat e, bendras sprendimų prieimimas neturėtų galioti tiems, kurie dirba visuomeniniais pagrindais tos tame fonde. Sprendimus turėtų priimti tie, kurie dirba pagal sutartį. Taip pat E, nereikėtų čia taikyti išimčių. Jeigu taikomas išimtis, tai turėtų būti pateikiama atitinkama e, patitink, pateikiami atitinkami argumentai. Tokia būtų mano nuomonė. E, dažnai kalbame apie darbinį dokumentą, čia yra tarpinis pranešimas, nežinau ar tai yra skirtingi dalykai, bet aš pritariu šitam tarpiniam pranešimui, dėkoju. Pone Tain, toliau ponas Boris. dėkoju. Aš norėčiau pabrėžti šio pranešimo svarbą. Jis prisideda prie bendrosios rinkos veikimo, ta, kai yra sprendžiami tarp valstybiniai reikalai. Ir čia taip pat e, didelis dėmesys skiriamas piliečiams, nes jų e, poreikiai bus finansuojami paprasčiau ir greičiau per tą fondą negu per ES institucijas. Todėl manau, kad mes turėtume patvirtinti tuos pakeitimus, e, kurie palaiko šią priemonę. Čia aš kalbu apie tuos pakeitimus, kurie kurie yra susiję su transporto sritimi, e, kalbant apie sienyje, e, kad būtų pasitarnauta piliečiams, kurie gyvena pasienyje. Čia taip pat reikėtų užtikrinti atitinkamą teisinį saugumą, e, sprendžiant teisminius ginčius, taip pat užtikrinti skaidrumą šioje srityje. O fondo kapitalas taip pat turėtų būti skaidrus. Tai yra labai svarbus aspektas. Ši priemonė galėtų suteikti mūsų piliečiams daug e, įvairių galimybių. Dėkoju ponui Boris, dėkoju visiems už pasisakymus. Norėčiau suteikti galimybę e, komisijai pasisakyti dėl šio tarpinio pranešimo. Ar kas nors iš komisijos atvyko? Yes, Prašau. Um, short... Norėjau kelius trumpus komentarus pasakyti. Visų pirma, kodėl komisija mano, kad šis pasiūlymas ar reglamentas yra būtinas. Uh, tai yra tai, kad mes manom, kad tarp valstybinių lygmenių e, yra problemų, su kuriomis susiduria fondai, nėra jokių teisinių priemonių, kad būtų galima veikti tarp valstybinių lygmenių, o tokia veikla yra labai brangi e, nacionaliniams fondams. taip pat e, pakankamai e, sudėtinga fondams surinkti pinigus. Mes esam patenkinti tokią ataskaitą, nes e, daugeliu nuomonių pritariama tarybai, o tai yra labai sveikintina. Iš komentarų apie e, Europos fondų kapitalą. Supratau ir norėčiau pasakyti, kad 25 tūkstančiai eurų yra tokia kompromisinė suma ir ją pateikė valstybės narės, tie valstybėse narėse esantys e, slengščiai vienur yra labai aukšti, kitur labai žemi, tai reikia pasiekti kažkokio kompromiso tarp valstybių narių. Apskritai kalbant, tai fondams labai svarbu yra turėti kapitalą fonde, bet e, tuo pačiu metu kapitalas yra ne vienintelis būdas užtikrinti, kad uh, E, fondas yra patikimas. Žinoma, kad institucijos ir Europos fondai turi veikti tinkamai. Taigi toks yra bendrasis komentaras. Tankiš. Dėkoju. Žinoma, e, mokesčių klausimas yra esminis klausimas ir E, dėl būtent dėl šio klausimo išsiskiria nuomonės taryboje, tačiau nepaisant to mes bandysime konstruktyviai ieškoti šios problemos sprendimo. Ir norėčiau dabar padėkoti visiems, kurie pasisakė šią temą. Norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad mes pasieksime konstruktyvaus rezultato. Galiu jau dabar pasidžiaugti E, ir manau, kad mums pavyks pabaigti darbus pagal tvarkaraštį, e, atsižvelgiant į tą sudėtingą situaciją taryboje. Galutinis pakeitimų pateikimo terminas yra kovo 27 diena. Paskelbusi šią informaciją norėčiau baigti diskusijas dėl 30 darbo tvarkės punkto. Keliaukime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra 31 darbo atvarkės punktas tai yra e, kolektyvinis autorių teisų ir gretutinių teisų administravimas. Jau vakar vyko klausimai šią temą. Norėčiau suteikti žodį pranešėjai. E, po vakarykščio klausimo jį tikriausiai turi daug ką mums pasakyti. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. iš tiesų labai svarbu, kad vakar vyko viešos diskusijos, vieši klausimai šią temą ir visiems tiems, kurie e, nebuvo tose klausimuose, norėčiau pasakyti, kokį darbo metodą mes pasirinkome, kalbant apie šį e, dokumentą. Visų pirma, bus surenkti keturi techniniai posėdžiai, kuriuose dalyvaus visų frakcijų šešėliniai pranešiai ir komisijos atstovas. Taip pat mes e, šį pasiūlymą išnagrinėjome tikrai pastraipsniui būtent tuose keturiuose techniniuose posėdžiuose. Ir per tuos e, posėdžius aš galėjau konstatuoti, kad mes visi siekiame tų pačių tikslų. Aš pati e, taip pat konsultavausi tris dienas dalyvavau, e, bendravau su įvairiais suinteresuotais asmenimis, organizacijomis, kad išklausyčiau įvairių nuomonių susijusių čia, te, su šia tema, kuri, kaip žinia, yra labai sudėtinga. Vakarykščiai klausimai e, mums e, padėjo e, sus, suprasti, kokie yra skirtingų veikėjų m, požiūriai norėčiau dar visiems priminti, koks yra tvarkaraštis dirbant ties šiuo klausimu. Dabar mes turime kol kas darbo dokumentą. E, gegužės 30 dieną nagrinėsime tarpinį pranešimą. E, birže, iki birželio 6 galite teikti pakeitimus, tada diskusija dėl pakeitimų įvyks birželio 20 dieną, o balsuosime Liepos 9 dieną. Aš čia dabar pagreitinau tą tvarkaraštį, nes mes jau gana ilgai dirbame ties šiuo tekstu, bet to yra labai svarbu, kad mes tarybai pasiūstume signalą, kad jie taip pat paspartintų savo darbą, kad greitai iki vasaros dar e, baigtume savo darbus. Kalbant apie šį darbinį dokumentą, darbo dokumentą, galėčiau pasakyti, kad čia yra trys pagrindiniai tikslai, dėl kurių sutarėme. Pirmasis tikslas tai reikia geriau apsaugoti atlikėjų interesus ir išsaugoti e, kultūrų įvairovę. Toliau antras tekstas reikia kuo labiau pagerinti kolektyvinio teisinio administravimo asociacijų ir komercinių naudotojų tarpusavio santykius vartotojų naudai. Trečias tikslas, kuris man labiausiai patinka, tai yra bendrosios skaitmeninės rinkos stiprinimas. Mes visi žinome, kad e, skaitmeninė rinka yra susijusi su didžiuliu augimo ir užimtumo potencialu. Dėl pirmojo tikslo aš pateikiau atitinkamus pakeitimus, kad būtų užtikrint, geriau užtikrinta atlikėjų apsauga. E, tų atlikėjų, kurie yra kolektyvinio teisų administravimo asociacijų nariai. Tačiau reikia nepamiršti, kad menininkus ar atlikėjus taip pat reiktų saugoti nuo komercinių naudotojų, kurie, tai, kurie taip pat e, kartais save laiko kolektyviniais teisų administratoriais. Taip pat e, mums čia reikia atitinkamos apsaugos, kuri apimtų ypatingas su įvairiomis meno rušimis ir menininkais susijusias e, savybės ar aspektus. Taip pat aš siūlau apsaugoti tuos, kurie dar nėra išgarsėję arba kurie yra menkai išgarsėję, nes garsus menininkai, aišku, e, e, gali pasinaudoti konkurenciją savo naudai, tačiau tai negalioja kalbant apie nežinomus menininkus. Nes kitaip mes galime e, išbalansuoti tą ekonominę pusiausvyrą ir, ir gali būti, kad tie meninkai nepasitikės atitinkamomis asociacijomis. Kalbant apie tų kolektyvinių teisų administravimo asociacijų e, teises, aš čia palaikau nuostatas, kurios, e, kur, kuriuose kalbama apie pagrindinio susirinkimo, visuotinio, atsiprašau, visuotinio susirinkimo svarbą Taip pat aš suprantu, kad tai turėtų būti reguliuojama pagal statutą. Be to, jeigu mes čia kalbėsime apie skirtingas e, teisų turėtojų kategorijas, kurie priklauso e, atitinkamoms asociacijoms, tai mums tada reikėtų kalbėti apie proporcingą atstovavimą įvairių tų menininkų. E, Ir e, todėl ir tam visuotinėme susirinkime turėtų būti atstovaujamos skirtingos e, atlikėjų ar menininkų kategorijos. 12 direktyvos straipsnėje yra kalbama apie menininkų apsaugą, jis yra labai svarbus, čia yra kalbama apie e, lėšų paskirstimą, e, kuri, tų lėšų, kurios priklauso teisų turėtojams. 12 e, mėnesių laikotarpis yra numatytas po to, kai gaunamas pelnas iš tų atitinkamų teisių. Taigi iš viso susidaro 23 mėnesiai ir šitas terminas yra laikomas per ilgu, todėl aš norėčiau dar patikrinti, ar jį įmanoma sutrumpinti. Toliau 12 straipsnio antroji dalis. Čia e, tos kolektyvinių teisų administravimo asociacijų teisės yra e, reglamentuojamos. Tai yra jos tos asociacijos e, gali priimti sprendimus, kaip jos panaudos tas lėšas, kurios yra neišmokėtos. Ir tam numatytas penkerių metų laikotarpis. Jeigu e, teisų, nerasti teisų turėtojai. Manau, kad šią dalį reiktų suformuluoti kitaip ir čia mes turėtume atsižvelgti į menininkų interesus ir būtent į kultūrinės įvairovės e, išsaugojimą. Turime pakeisti šią dalį, ją kitaip suformuluoti. Toliau dėl antrojo tikslo, tai yra santykiai tarp tų kolektyvinio teisų administravimo asociacijų ir komercinių naudotojų. E, yra konstatuojama, kad yra pernelyg daug teisinių ginčių tarp tų kolektyvinių teisų administravimo asociacijų ir komercinių naudotojų. Taigi, e, taip pat galima pasakyti, kad iš ankstinės licenzijos e, dažnai pažeidžia sutarties, sutarties atitinkamas nuostatas, Todėl tai taip pat nėra tinkamas sprendimas. Todėl mes turime pagerinti situaciją šioje srityje ir apie tai kalbama 15 straipsnė, kur kalbama apie e, įmokų paskaičiavimą, kuomet yra e, e, teikiamos licenzijos. Aš siūlau, kad tos administravimo asociacijos E, tą mokesčių politiką ar įmokų politiką padarytų skaidrę, atvirą ir turėtų jos čia remtis ne tik objektyviais kriterijais, bet aiškiais ir skaidriais e, kriterijais. Tie kriterijai turėtų būti visiems prieinami dar iki dėrybų. E, pavyzdžiui, jie turėtų būti paskelbti atitinkamos kolektyvinių teisų administravimo asociacijos interneto puslapyje ir taip pat e, turėtų tuos kriterijus e, kontroliuoti atitinkamos nacionalinės institucijos. Apie tai kalbama 39 straipsnė. Šita skaidrumo prievolė neturėtų vesti prie to, kad e, administravimo asociacijos nebeturės galimybių taikyti skirtingus mokesčius skirtingiams komerciniams naudotojams, ypač tada, kai atsiras uh, nauji kažkokie verslo modeliai. Tos kolektyvinių teisų administravimo asociacijos e, taip pat turėtų reaguoti per e, protingą laikotarpį į užklausas, kurias e, jos gauna iš komercinių naudotojų dėl licenzijos išdavimo. Taip pat būtų labai svarbu, kalb... labai svarbus aspektas yra alternatyvus ginčių sprendimas. Tai yra svarbi priemonė e, ir čia reiktų kalbėti apie kiek įmanoma mažesnius kaštus ir protingus laikotarpius. Ir čia aš grįžtu prie ankstesnio mūsų komiteto darbo ir galia, paskutinis mano aspektas susijęs su antruoju tikslu. E, reiktų užtikrinti visų atlikėjų teisų apsaugą, tai reiškia, kad mums reikia kažkokių nacionalinių institucijų, kurios kontroliuotų kolektyvinio teisų administravimo asociacijas. Ir tos institucijos turėtų būti veiksmingos ir nepriklausomos. Toliau paskutinis, trečiasis tikslas - skaitmeninės rinkos stiprinimas. Čia reikia atitinkamų priemonių mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad e, būtų siūlomos naujos internetinės paslaugos, e, nes iš tiesų yra baisu žiūrėti, kaip e, didži, didelė europinė rinka tampa stambiųjų pasaulinių veikėjų auka. Todėl mes turime čia nelengvinti licenzijų išdavimo tvarkos. Mes turime užtikrinti naują tvarką, turime atsižvelgti į konkurencingumo taisyklės. E, tos konkurencingumo taisyklės kol kas neleido e, įsteigti vienos bendros prieigos ES lygmenių. E, todėl teko pasirinkti atitinkamas asociacijas, kurios suteikia daugiau tarp valstybinių licenzijų. Tačiau jos turėtų būti įpareigotos atstovauti taip pat ir kitų teises pagal 21 straipsnį, kurio. Kulturel. Toliau kitas svarbus aspektas yra kultūrinė e, įvairovė ir jos gerbimas. E, svarbus dalykas susijęs su kultūrinė įvairovė yra tai, kad reiktų saugoti, e, paisyti ne atitinkamų asociacijų interesų, o atlikėjų teisių. Kalbant apie kultūrinę įvairovę, e, čia galima E, kalbėti apie tai, kad, pavyzdžiui, kolektyvinių teisų administravimo asociacijos galėtų teikti daugia teritorinės licenzijas ir jos tokiu būdu prisidėtų prie kultūrinės įvairovės skatinimo ir finansavimo tose valstybėse narėse, e, kurių e, repertuarą, kurių menininkus jos atstovauja. Toliau paskutinis aspektas, kuris yra toks keblus klausimas, tai, visų, tai nuoroda į paslaugų direktyvą. Dėl to mes daug diskutavome. Aš pati čia neturiu aiškios nuomonės, manau, kad šita nuoroda neišsprendžia jokių problemų. Pavyzdžiui, jeigu mes paimsime kažkokią organizaciją, kuri atstovauja daug e, asociacijų ir, pavyzdžiui, jeigu suteikiama licenzija komerciniam naudotojum iš Vokietijos, tai tada, tuomet kokia nacionalinė institucija bus atsakinga už tą kontroliavimą, kaip per priežiūrą, kaip išduodama ta licenzija. Kol kas nerandame atsakymo e, toje direktyvoje, taip pat nežinome, koks teismas yra atsakingas už teisinius ginčius, kokios valstybės narės teismas. Tokie, tokie klausimai nenagrinėjami paslaugų direktyvoje, taigi joje ir nerasime atsakymų iš juos klausimus. E, kol kas e, iki šiol mes visuomet tokią nuorodą darydavome konstatuojamosiose dalise, bet man atrodo, kad reikia atskirų nuostatų, kad galėtume tiksliai žinoti, kokios nuostatos čia galioja, kai mes kalbame apie tarp valstybinę e, asociacijos veiklą. Taigi tiek trumpai, čia galėjau aišku kalbėti dar žymiai ilgiau ir išsamiau, bet bandžiau e, trumpai pristatyti savo darbo dokumentą. Ačiū poniai Galo, dabar žodis poniai Vikstram, paskui ponui Berlingui. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai sveikinu komisijos pasiūlymą ir ypatingai sveikinčiau ponios Galo pranešimą parengtą. Čia tikrai labai sumanus tas pasiūlymas ir geras atspirties taškas mūsų tolesniam darbui. Man atrodo, reikia pabrėžti, kad ši direktyva visų pirma skirta e, muzikos kuriejams ir taip pat atlikėjams visoje Europoje. Tai tie muzikantai, kurie galbūt nebūtinai daugiausia pasipelno iš susidariusios situacijos. E, beje, tos Connecting Societies, net ir švedų kalba, pavyzdžiui, nėra tinkamo termino vertimo, mūsų terminas gal yra ar pavadinimas kiek e, senamadiškas, jau, jau atgyvenęs. nebūtinai reiškia visi tie pasiūlymai, kad norime kažką primesti, o tiesiog sukurti vidaus rinką. kur būtų galima atsižvelgti į skirtingas išraiškos formas ir be abejo ir kultūrinė įvairovė yra labai svarbi, labai svarbu užtikrinti galimybę keistis patirtimi su kitais e, kultūros veikėjais, iš kitur atvykusiais. Ir, ir, ir tikrai sienos nebūt, nacionalinės nebūtinai reiškia didesnę apsaugą um, atlikėjams ir kuriems. Tad dėkoju poniai galo, bet taip pat ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie tokio šio laikiško darbo metodo. Labai puikiai buvo padirbėta per mūsų posėdžius ir galėčiau visai įsivaizduoti, kad ir kiti komitetai tokiu pat būdu uh, bendradarbiautų tarpusavyje ir, ir tęstų bendrą veiklą. Ačiū. Dabar žodis teikiamas ponui Berlinger, paskui poniai Castings. Prima di tutto mi voglio congratulare sinceramente. Pirmiausiai, nuoširdus sveikinimai. komisijos nariui Barnie ir apskritai pasiūlymo autoriui. Pone Galo, sveikinu puikiai padirbėjus. O taip pat nereikėtų pamiršti ir šešėlinių pranešėjų, taip pat kolegų iš mano frakcijos, kurie nemažai laiko ir pastangų tam skyrė, būtent nagrinėti šią temą. Man atrodo labai svarbu šio klausimo imtis, nes jau metų metus reikalaujame tą daryti, o komisija vis dėlsė, bet galų gale ledai pajudėjo. Ir mes be abejo sutinkame su pačiu konkretumo laipsniu šio pasiūlymo. Jis tikrai labai tiksliai suformu, for, suformuluotas, bet vis dėlto manau, kad. Bet nors ir kai kuriais atžvilgiais gal nukrypčiau nuo pasirinktos linijos, vis dėlto manau, kad tas preciziškumas daugeliu atžvilgių e, yra geras dalykas. Tačiau atsiranda ir toks tam tikras vidinis prieštaravimas, nes jeigu kalbam apie interneto plotmę erdvę, tai tikrai ten sienų nėra. Taigi mes kalbame apie didžiuosius veikėjus, iš tikrųjų pasaulinius veikėjus viena vertus ir mažuosius e, tuos kuriejus ir atlikėjus veikiančius Europos sąlygomis. tinkamas elgesys, taip pat ir naudotojų atžvilgių. Ir nebūtinai kalbant apie pačias asociacijas bendraja prasme, galėtų būti žingsnis pirmin. Ir labai gerai, kad yra kalbama konkrečiai apie muzikos kūrinius. Audio vizualinis sektorius dėl to gal kiek ir nukenčia. Bet galbūt bus galima atlikti kai kurios pakeitimus dar bėgant laikui. Liepos mėno tikriausiai išliks tik svajonė mūsų visų. Aišku, būtų puiku dar per šią kadenciją užbaigti darbus, Ir tikrai tą galiu pasakyti, turėdamas galvoje savo nemažą amžių. Atleiskit man, kad gal kiek nukrypau nuo temos. Bet aš visada stengiausi išlikti vizionieriumi šio komiteto. Tuo pačiu ir realistu, bet ir vis dėlto vizionieriumi. Internete iš tikrųjų galima aptikti labai daug, ir interneto plotmėje galima aptikti labai daug prieštarų tarp senojo ir, ir naujojo pasaulio ar metodų, yra dalykų, apie kuriuos anksčiau net nebūtumėm sapnavę. Ir aš ir su Cecilijos ar, argumentais galiu sutikti, ji kalbėjo labiau iš emocinės pusės. čia interneto platmė susiformavo vaikų piratų pasaulis. Aklieji turi prieigą prie milijonų knygų. Bet reikia pasakyti, kad anksčiau buvo visą laiką tam tikras filtravimo mechanizmas ir, ir tam tikri kriterijai taikyti, o dabar visiškai be jokių šankstinių sąlygų, be jokių reikalavimų papildomų galima siūsti įvairiausius kūrinius ir dėl to situacija tampa krizinė, nes pats kūrybingumas, pati kūryba atsidūrė pavojuje, o be to negali išlikti ir mūsų pasaulis, nes kūrybinis darbas yra labai gerbtinas. Ir tas pasakytina, ypač galvojant apie prieigą prie kūrinių, apie jos sukūrimą. Dabar kūriniais iš tikrųjų gali naudotis e, labai daugelis naudotojų ir vartotojų, ne pavieniai. Ir čia iškyla ir nuosavybės teisės klausimai rinkos plėtra gali lemti tai, kad kaina vartotojui labai sumenksta. Tai vienas iš, iš teiginių ar argumentų visiškai apverčiančių aukštinkojo mūsų supratimą apie nuosavybę apskritai, apie kūrenčio asmens nuosavybę. Mano atstovaujamojo kultūroje tai yra tikrai šven, šventi dalykai. Ir dabar bandyti iki Liepos dar mėnesio vidurio jau suformuluoti galutinį tekstą, man atrodo, reiktų pastelti labai daug teisinių žinių ir fantazijos net. kolektyvinio teisų administravimo asociacija kaip tarpininkai įgyja čia visai naują vaidmenį. Jie tarpininkauja tarp vartotojų ar naudotojų ir kuriejų. Ir to nereikėtų pamiršti. Nes būtent čia krypt reikia išsaugoti. Bei atsižvelgti į pagrindinį dalyką, į tą reikalavimą e, atviros prieigos, kas neturėtų būti traktuojama kaip nelegalu, neteisėta ar, ar vis, visuomeninė vagystė. Tai būtų tiesiog papildomi būdai naudotis e, intelektinę nusavybę. Ačiū, Luidžia. Dabar ponia Kastings, paskui ponia Geringa. Merci. Mm, moi, je voudrais aussi remercier Marielle Gallo de la méthode. Dėkoju, aš taip pat norėčiau padėkoti galo už labai konstruktyvų darbą ir pastabas. Ir taip pat e, jau čia dirba keletą savaičių šiuo klausimu ir pateikė va mums tokį dokumentą. Ir iš tiesų tas dokumentas puikiai atspindi atliktą darbą. Darbą atliko ne tik pranešėja, bet ir šešėliniai pranešėjai. Aš visiškai pritariu trims e, pagrindiniams tikslams, kurie yra pateikti. Ir taip pat e, pritariu ir pastaboms, kurias pranešėja pateikia. Taigi kalbama apie norą teisiškai apsaugoti tai, kas jau veikia ir šitas sektorius egzistuoja labai kompleksiškai su įvairiom struktūrom ir modeliais jau ilgą laiką. Taigi šie, šių modelių reikia paisyti. reikia vadovautis tais apribojimais, kurie jau buvo taikomi. Ir reikia juos įdėkti į tuos priežiūros ir kontrolės mechanizmus. Be to, turime patys savo užduoti klausimą, ar mums reikia vieno, reikia įvairių ar, ar kelių skirtingų modelių ar reikėtų skirtingų modelių, pavyzdžiui, audiovizualinėms e, menams. Manau, kad turėtume užtikrinti, kad e, kiekvienas galėtų patikti pasiūlymus. Ir vakar per klausimus e, paaiškėjo, kad labai svarbu apibriežti tos collecting society statusą, kolektyvinės visuomenės ir, ir komercinį statusą. Mes turim atsižvelgti ir į socialinės ekonomikos keliamus reikalavimus ir į egzistuojančius teisės aktus, į teisinį pagrindą ir reikia pasirinkti patį tinkamiausią teisinį pagrindą. Nemanau, kad galite ignoruoti faktą, kad e, kolektyvinės autorių teisės yra e, ir komercinės. Manau, kad kolega šį faktą e, labai aiškiai išskyrė darbinėme dokumente. ir todėl e, turi būti veikiama ir e, konkurenciniai erdvėj. Taigi, kiek mes turėtume kištis ir reguliuoti? Ar mes turim apibriežti kažkokį specialų e, statusą, ar reikėtų labiau galvoti komerciškai ir administruoti uh, teisės. Taigi, kaip, kaip mes galėtume išlaikyti tą skaidrumo ir kontrolės e, balansą ir pusiausvyrą, taikydami šią direktyvą. Gali atsirasti apskritai kažkokias rytis, kurioj negalios e, jokios taisyklės, taigi reikia rasti sprendimus ir čia. Aš labai pritarčiau teisių išskirtinumui. Taip pat reikėtų apibrėžti minimalų laikotarpį kad e, būtų aišku, e, prieš kiek laiko reikia informuoti kolektyvinę visuomenę. Dirbdami kartu su e, šešėliniais pranešėjais mes išnagrinėjom 15 straipsnį labai nuodogniai, nes tai labai svarbus klausimas ypač tais atvejais, kai nėra jokių teisės aktų reglamenčiuoju kolektyvinį autorių teisų administravimą. Žinoma, kad aš pritariu, kad reikia skaidrumo, bet kiek to skaidrumo reikia, kas nustatys kriterijus, kas nustatys kažkokius tarifus. Pavyzdžiui, aš šiuo klausimu savo nuomonės neturiu. Aš žinau, kokios gali būti pasiekmes konkrečiam sektoriu ir ko iš jo tikėtis, bet aš nežinau, kokia bus įtaka valstybėms narėms. Taigi e, apie šį klausimą reikėtų pagalvoti išsameu. Tai labai sudėtingas klausimas, mes visi pritarėm dėl tikslų, mes visi sutarėm, kad tokios priemonės reikia. Tačiau, kai kalbam jau apie esančius repertuarus, tai nebegalim e, prašyti, kad tie repertuarai būtų prieinami ir kitiems ir kad e, nu, konkuruotų rinkoje su kitų, su kitų valstybių e, kūriniais, ypač tais atvejais, kai kalbam apie ne europinius kūrinius. Taigi galim susidurti e, problemų kalbėdami ir apie konkurencingumo įstatymą ir čia reikėtų uh, rasti sprendimų, kaip tokį galima konfliktą išspręsti. Taigi mes turim tikrai e, nudirbti dar nemažą darbą. Dėkuoju, ponė Geringer. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Galo už šio darbo dokumento parengimą ir taip pat už tą ambicingą tvarkaraštį siekiant patvirtinti e, šį dokumentą Liepos 9 dieną plenarnėje sesijoje. Mes tikrai laikome kumščius, kad pavyktų įgyvendinti šį tvarkaraštį ir kad dar šioje kadencijoje galėtume patvirtinti šį dokumentą. Šis naujas pasiūlymas dėl kolektyvinio teisų administravimo asociacijų man uh, yra priemonė kovai su piratavimu. Iš vienos pusės mes norime apsaugoti autorius, norime apsaugoti autorinės teises. E, kita vertus, taip pat autoriai, menininkai turėtų jaustis taip, kad jie gauna atlyginimą pagal aiškius principus. Menininkai menininkus turėtų apsaugoti tos įmonės, kurios per juos uždirba pinigus. Tos įmonės galbūt nebūtinai dirba menininkų labui, galbūt jos siekia savo pelno, tačiau iš kitos pusės mes turime tas asociacijas, kurios saugo. E, saugo menininkus, o menininkai yra tų asociacijų nariai. kartais tom asociacijom iškyla dideli kaštai e, susiję su jų veikla ir menininkai tada nesupranta, kodėl e, jos gauna daugiau, daugiau lėšų. E, nes ta biurokratija praryja labai daug pinigų ir tada menininkui lieka labai nedaug. Taigi aš E, pritariu poniai galo, turi būti atitinkami tarifai, kurie numatytų atitinkamo meno kūrinio naudojimą, o tai, ką gauna menininkas už jo kūrinio naudojimą, turėtų būti reglamentuojama skaidri, skaidri kad ko, tos kolektyvinių teisų administravimo asociacijos galėtų išlikti konkurencingos rinkose. Taip pat norėčiau pasak, pritarti tai, tam, ką pasakė ponia Kasteks dėl tų menininkų, kurie, e, kurių e, nesaugo jokios asociacijos. Menininkai e, gali nebūti tokių asociacijų nariais. Yra daug tokių menininkų, kurie patys saugo savo teises. Aš net pati asmeniškai prany, pažįstu tokių menininkų ir tada jie būtent jie asmeniškai derasi dėl to, ką jie gaus, ką jie uždirbs. Nekartosiu to, kas čia buvo pasakyta, buvo, buvo pateikta įdomių pasiūlymų. Norėčiau pa, palinkėti poniai galo sulaukti mažiau pakeitimų negu dėl šiandieninės nuomonės. 451 pakeitimas dėl jo šiandien balsavome aišku, sveikinu dėl, e, dėl balsavimo rezultatų, bet norėtųsi, kad būtų mažiau pakeitimų. Dėkoju Lydijai, toliau kolegė Engstrom ir paskui ponė Tain. Dėkoju. Dėkoju pirmininkai, manau, kad e, ir pranešėjai, manau, kad padarytas puikus darbas ir mes visi sutarėm, dėl pagrindinių principų, kuriuos apibrėžė ir apibūtino ponė Galo. Tačiau man, man labai rūpi skaičius, kuris buvo pateiktas komisijos dokumente. Pasakyta, kad 5,7 milijardai buvo surinkta, bet nebuvo išmoky, išmokėta autoriams ir kuriejams. Taigi suma yra labai didelė ir ta suma tikrai mane neramina. Tačiau darbą dirbame tikrai puikiai. Dar labai norėčiau per, paminėti kelis punktus. Antras straipsnis - apibrėžimas. Na, nu, žinoma, kad e, tie patys skaidrumo mechanizmai ir priemonės turi būti taikomi. Tačiau jeigu e, kalbame apie susibzidarumo principą ir apie kompanijas, tai reikėtų dar e, pataisyti. Ir galbūt nereikėtų pataisyti taip, kad įtrauktume agentus, kurie atstovauja e, tam tikram atlikėjų skaičiui. Taigi situacija labai tokia dviprasmiška ir iš tiesų yra e, kolektyvinio autorių teisų administratorių toks tarsi mon monopolis ir, ir e, e, reikia tinkamai nubriežti liniją, kad atlikėjas galėtų pasirinkti, kokį nori administratorių dėl septinto straipsnio dėl balsavimo generalinėje asamblėjoje galo siūlo, kad, valstybė, kad, kad atlikėjai galėtų pasirinkti e, atstovą. Ir manau, kad dažniausiai atlikėjai norėtų e, pasirinkti savo, savo agentą. Tai jeigu jie tai norėtų daryti, tai jiems tą reikėtų leisti. Jeigu būčiau kažkokia, pavyzdžiui, pasaulinio lygio žvaigždė, tai tikrai norėčiau, kad mane atstovautų mano agentas, o, o ne koks nors tiesiog uh, atlikėjas, kuris uh, groja panašią muziką. Taip pat uh, muzikos leidimo uh, kompanijos turėtų uh, perimti tą administravimą ir reikėtų tiesiog apibriežti, kaip tas administravimas vyksta. Dėl 12.1 punkto aš visiškai prituriu poniai galo, aš nesuprantu, kodėl turėtume čia susidurti problema. Kompiuteriai labai greiti ir, ir mums tikrai nereikia tų 24 e, mėnesių, kad būtų pervesti pinigai. Ir dar. Kelintas? Billion, the, the, the ir dar, dar kartą noriu priminti tą uh, E, sumą - 5,7 milijardo pinigų, kurie surinkti, bet nepaskirstyti menininkams. Tai tikrai reikėtų tam užkirsti kelią. Ir jeigu negalim rasti e, to atlikėjo, kuriam turėtų būti sumokėti pinigai, tai apskritai negalima tų pinigų rinkti. Nes manau, kad daug geriau būtų tiesiog surinkti pinigus ir, ir išmest ir jų nelaikyt. Aišku, aš nesiūlau rinkti pinigų ir paskui juos išmesti, bet vis dėlto e, reikėtų priimti gerą sprendimą ir kiekviena valstybė narė turėtų įsteigti fondą, e, e, į kurį būtų renkami tie pinigai, kurių negali e, administratoriai paskirstyti. Jeigu, pavyzdžiui, biblioteka pateikia knygą elektroninę versiją, tai ta e, biblioteka ir yra atsakinga už tą pinigų gavimą ir paskirstimą. Ir manau, kad administratorius turi čia atlikti labai konstruktyvę rolę taip pat skatinant ir daugia teritorinį autorių teisų gynimą. Taip pat e, ginčiai, apie kuriuos kalbėjo e, e, ponė Galo 34 ir 5 straipsniuose, viskas puiku, aš prituriu, kad yra šiokių tokių nesutarimų ir, ir tiems ginčiams ir nesutarimams reikia rasti sprendimus. Labai dažnai nėra pusiausviros. Taigi labai dažnai prieš pastatomi kažkokie maži e, meno vartotojai su, su dideliam institucijom. Ir, ir taigi reikia kažkokio proporcingumo principo laikytis. Kalbant dėl komercinio naudojimo ir ataskaito, tai aš manau, kad tas ataskaitas reikėtų teikti labai greitai ir efektyviai ir elektroniniu būdu. Aš nežinau, ar tą turėtų uh, E, daryti e, administratoriai, nes kiekvienas e, atlikėjas turi turėti sutartį su kolektyvinio autorių teisų administratorium. Aš nežinau, pagal šį kriterijų, kas čia turėtų būti atsakingas. Tai dar kartą pritariu poniai galo dėl skaidrumo, dėl uh, 18-19 straipsnio dėl e, visuomeniai prieinamos informacijos, dėl informacijos, kuri prieinama kolektyvinio autorių teisų administratoriams, nes e, vartotojų yra šimtai tūkstančių ir informacija E, sklinda labai greitai ir na, vieša, tai kodėl nereikėtų tos informacijos e, pateikti internete, kad būtų visiems prieinama. Dar dėl priežiūros, e, tai šis punktas labai svarbu. Buvo labai trumpai tiesiog užsiminta, kad valstybės Mm, narės turėtų užsimti teisiniu reglamentavimu ir priežiūra. Ir taigi manau, kad beveik ir visi mano komentarai, kuriuos norėjau pateikti, bet iš esmės visi mes uh, judam tą pačią kryptim ir labai laukiu, kol bus baigtas darbas ir nemanau, kad tas terminas ir tvarkaraštis, kuris yra pateiktas, yra problematiškas. Dėkuoju. Merci, Kristian. Uh, Madame Tain, à la. Dėkui. Kristianai, dabar rodas poniai Tain. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai ačiū poniai Galo už išsamų pasirengimą darbui. Ir jau daug kas, aišku, buvo pasakyta, tai aš tik apsiribosiu keletų dalykų dėl daugia teritorijas licencijos, dėl 33 straipsnį numatytos išimties. Čia pasakyta, kad radio arba televizijos transliuotojai, kuomet savo laidas e, įkelia į e, tinklalapius, darytų tai nemokamai, be atlygio, bet man dar nepakankamai atrodo įtikinantis tas argumentas, įtikinamas tas argumentas, gal komisija galėtų plačiau pakomentuoti. Nes iš tiesų reikėtų kelti mintį dėl to, kad ta išimtis e, tikriausiai galėtų būti itin aktuali visuomeniniams transliuotojams, pavyzdžiui, Vokietijoje. E, dėl tos minties apie asociacijų vidaus rinkos kūrimą, aišku, gera kryptis, bet konkurencinės sąlygos tarp teisų administravimo asociacijų tikrai ne vienodos. Vokietijos asociacijos arba Austrijos asociacijos yra verčiamos dėl nacionalinės teisės nuostatų e, dalį savo surenkamų lėšų pervesti į socialinės apsaugos e, aspektų užtikrinimą atlikėjams ir dar ir tiesiog yra priverstos kai kurios nacionalinio pobūdžio interesus finansuoti. Vadinasi, Britų asociacijos, taip man bent jau Kanų muzikos mūgėje e, buvo pranešta, visiškai neturi finansuoti atitinkamų poreikių kuriejų, bet be abejo tas tarifas yra apie 10 procentų galbūt surenkamų lėšų, tai Britų asociacijai tuomet galima turėti omenyje, planuojant metų, metinės sumas didesnius skaičius negu kad vokiškoms ar austriškoms asociacijoms. Septintam straipsnį yra kalbama apie susirinkimus. Tai ar tokia teisė, tai be abejo, Vokietijoje mm, asociacijos veikia um, uždaros e, bendrovės e, ir suribota atsakomybė pagrindų, būtent tokios teisinės formos pagrindų. Čia irgi būtų kai kurių problemų. Pranešėjas siūlo 12 mėnesių terminą atitinkamoje vietoje trumpinti, aš siūlyčiau jį kaip tik pratesti, nes e, kur, menininkai viena vertus um, bus e, apsaugoti taip labiau, bet to norima siekti didesnio skaidrumo. O mes, pavyzdžiui, keliaudami į Ispaniją ar kitas šalis, aiškiai matėme, kad, kad menininkai tiesiog nežino, kokios sumos jiems priklauso, tie paskaičiavimai labai neskaidrus, nesuprantami. Ir tinkamas atsiskaitimas reiškia, aišku, ir adekvačius laikotarpius. O pažvelkime į įvairius e, terminus numatytus registracijai ir kitoms procedūroms tikrai nebus įmanoma per mažiau negu 12 mėnesių um, išmokėti tas sumas. Ir daugelis tarptautinių menininkų yra nekarta sakę, uh, kad Vokietijos e, teisų gynimo asociacijų atsiskaitimo tvarka yra ko neskaidriausia tikriausiai palyginti su kitomis asociacijomis, bet būtina prielaida yra tinkamas laiko terminas, ilgesnis laiko terminas be abejo. Tai tiek minčių kol kas šiuo klausimu. Ačiū ir dabar vėl ponia Galo. Aš tik tai norėjau padėkoti kolegoms už pasisakymus. Matau, kad jie tikrai susipažinę su tekstu, pasigilinę į jį, labai smagu su tokiais kolegomis dirbti. Tad noriu padėkoti už visus pasisakymus. Ačiū. Dabar kitas darbo atvarkės punktas. Du klausimai buvo atidėti, tad dabar pereiname prie internetinių lašimų vidaus rinkoje. Ponas Boris yra pranešėjas. Dziękuję. E, to bardzo ważna. Dėkoju. Čia mes kalbame apie labai svarbę nuomonę, kuri susijusi su labai jautriu sektoriumi. Tai yra internetiniai lošimai ir e, susitarimai dėl varžybų mes iš tiesų turėtume labai atsakingai vertinti šią problemą. Savo nuomonėje aš sakau, kad mes pritarėme Europos komisijai dėl jos ketinimo uh, užtikrinti visiems internetinių lošimų vartotojams Europoje tokias taisyklės, kurios uh, E, apribotų priklausomybę nuo lošimų. Ir tie e, internetiniai lošimai turėtų būti taip reglamentuojami, kad būtų laikomasi e, įvairių skaidrumo kriterijų. Čia reiktų kalbėti apie tokią esminę problemą ir mes pritarėme visiems komisijos pasiūlymams. E, Tačiau norėčiau pasakyti, kad čia mes susidurėme su dvigubu reglamentavimu. Internetiniai lošimai yra tam tikra prasme ūkinė veikla ir ji yra reglamentuojama pagal bendrosios rinkos teisės aktus. Čia yra kalbama apie e, laisvą paslaugų judėjimą ir teisę laisvai steigtis bet kurioje valstybėje narė, tačiau kita vertus susidurėme su labai išsami, išsamiais valstybių narių teisės aktais ir valstybių narių teisėje, kalbant apie valstybės narės, jos turi kompetencijas e, reglamentuoti lošimus, internetinius lošimus savo šalise. Atsižvelginti tai mes norėtume, kad valstybės narės išsaugotų savo kompetencijas e, dėl uh, internetinių lošimų operatorių licenzijų. Čia reik, turėtų galioti subsidiarumo principas, tačiau reiktų nepamiršti ir ES teisės. Mes pabrėžiame e, taip pat, kad e, teisminių ginčių. E, e, Taip pat pabrėžiame ir teisingumo teismo svarbą, nes e, jurisprudencija, jus, jurisprudencija šio teismo e, taip pat e, prisėda prie kontrolės, prie priežiūros e, vidaus rinkos. Taigi e, yra labai svarbu paisyti teisingumo teismo sprendimų, nes tokiu būdu galima užtikrinti proporcingai, kad nacionalinėse sistemose nebūtų diskriminavimo požymių. Mes taip pat e, norėtume, kad e, valstybės narės e, ben, geriau bendradarbiautų administracinėje srityje, ypač kai kalbame apie tarp valstybinį administravimą, nes, kaip žinome, internetiniai lošimai yra tarp valstybinė šaka ir čia taip pat susidurėme su uh, E, didžiulę pasiūlą iš trečiųjų šalių, todėl reikia sustiprinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių e, administracijos institucijų. E, kaip jos turėtų reaguoti į problemas, į tokias problemas kaip, pavyzdžiui, pinigų plovimas ir panašiai. Taip pat Todėl mes ir pabrėžiame bendradarbiavimą šitų nacionalinių e, administravimo institucijų. Toliau kitas svarbus e, teisinis aspektas. Mes e, gauname daug informacijos iš žiniasklaidos dėl sporto lažybų, dėl susitarimų, dėl, e, dėl varžybų pardavimo. E, E, ir tai nėra vien europinė problema, tai yra viso pasaulio problema. Todėl mes norėtume, kad Europos komisija ir valstybės narės išnagrinėtų šią problemą ir pažiūrėtų, ar galima ES e lygmenių nustatyti kažkokias minimales nuostatas, bent jau reiktų, pavyzdžiui, kažkaip apibrėžti šitą varžybų pardavimo ar sporto lažybų e, nusikalstamą veiką. Ir netgi dar Lenkijai pirmininkaujant vienas iš prioritetų Lenkijos buvo e, spręsti šią problemą. Manau, kad reiktų netgi įvesti specialią sportinių nusikaltimų ar, sport, ar su sportu susijusios nusikalstamos veikos apibriežti. E, E, ir čia tada reiktų kalbėti apie atitinkamas sankcijas. Taip pat turėtume e, raginti Europos komisiją pateikti mums analizę šią temą, tai yra e, kokia, kokias sankcijas būtų galima taikyti šiuo atveju. Manau, kad tai galėtų būti viena iš priemonių, kurios padėtų kovoti su sporto lažybomis ir varžybų pardavimu, nes nes tokia veikla iš tiesų greuna pačią sporto idėją. Toliau kitas aspektas taip pat e, reikia pripažinti sportinių organizacijų teisę renkti, renkti atitinkamas varžybas ir reiškia varžybų organizatoriai turėtų turėti visas įmanomas teises, kurios padėtų surenkti varžybas. Toks modelis, pavyzdžiui, egzistuoja jau Prancūzijoje ir jisai yra sėkmingas, todėl mes norėtume komisijos ir valstybių narių paprašyti e, parengti atitinkamus teisinius ir, ir verslo modelius, kad E, lėšos gautos iš sporto lažybų e, patektų ar kad tas lėšas iš sporto lažybų gautų varžybų organizatoriai. E, sporto varžybų organizatoriai turėtų turėti lėšų, E, ar priemonių, e, kuriomis galėtų kovoti su varžybų pardavinėjimu. Manau, kad prancūziškas modelis čia galėtų būti geras pavyzdys. Modele, które, które będą... Ir tą modelį reiktų toliau aptarti, kad būtų išvystyti nauji modeliai, būtent remiantis tuo prancūzišku modeliu kitus savo pasiūlymus aš pateiksiu pakeitimuose, nes čia šiame dokumente nebuvo pakankamai vietos, bet e, ši nuomonė yra tikrai labai svarbi e, siekiant reglamentuoti internetinius lošimus. Dėkoju, dėkoju. Pone Til. Um, first of all, I would like to thank Mr. Boyce for his draft opinion. Visų pirma, norėčiau padėkoti už uh, nuomonės projektą. Tikrai lošimai vyksta internetinėje rinkoje ir vartotojams tai labai paranku, todėl labai svarbu e, nustatyti ES uh, galiojančias gairias, kurios saugotų e, E, lošėjus nuo apgavyšių ir pinigų plovimo. Taip pat e, daug kartų buvo išsakytos nuomonės šio klausimu ir iš tiesų valstybės narės pačios e, formuoja savo lošimų politiką. O bet reikia var, galvoti ne tik apie ekonominę naudą, bet ir apie vartotojų apsaugą. Ir tai yra didelis e, m, prioritetas. Ga, nuo 2007 gauta e, 20 e, skundų ir manau, kad tai yra pakankamai didelis e, kiekis per pakankamai trumpą laiką. Taigi Komisija turi atsakyti valstybėms narėms ir e, pakomentuoti mm, pažeidimus. Parlamentas turbūt turėtų e, šiek tiek e, paraginti komisiją, kad šitie visi klausimai būtų išnagrinėti. Taip pat vieną dalyką noriu pasakyti, kurio neįtraukiau į savo pakeitimus, tai vėl susijęs su vartotojų apsauga. Komisija nepakankamai bendrauja su vartotojais ir todėl reikėtų kažkokių e, gairių, kurios užtikrintų vartotojų gynimą ir apsaugą. Ir komisija turėtų nustatyti kažkokius minimalius standartus, kuriuos taikant būtų pasiekta pusiausvyrą galiausiai e, pritariu pono Boriso komentarams dėl tolimesnio bendradarbiavimo. Pranešimo e, tikrai reikėtų pasiūlyti valstybėms narėjus pasikeisti e, geros praktikos pavyzdžiais ir reikėtų taip pat bendradarbiauti uh, ir su paslaugos teikėjais. Tai paslaugos teikėjai ir vartotojai turėtų bendradarbiauti. Ir tuomet e, būtų galima nustatyti kažkokius minimalius bendrus standartus. Taigi tikrai esu pasirengusi dirbti su kolegomis ir spręsti šios klausimus. Euh, Ačiū. Aš tada dar irgi pasisakysiu. manau, kad šitas rytis yra susijusi su priklausomybė, su pinigų plovimu, didžiulėmis lėšų sumomis. Taip pat pradingstančiomis išloštomis sumomis ar pelnais mes vargi čia ką galime kontroliuoti. Kol kas dėl to reikėtų siekti griežtesnio šio sektoriaus reglamentavimo, kad jis neliktų nuo šalyje teisės aktų. Dėl lošimų interneto erdvėje susilaukėme skirtingų valstybių narių reakcijų, bet vis dėlto dėl režimų offline ir online tiesioginės ar netiesioginės prijungties yra skirtingų nuomonių, bet vis dėlto pats e, lošimas internete turėtų būti reglamentuojamas. Ir be abejo, jeigu nereglamentuosime visko suderintai, tuomet e, atitinkamos sumos ar pačios lažybos um, bus orientuotos į, į tas šalis, kuriuose yra pačios e, švelniausios nuostatos teisės aktų. Taip pat reikėtų ir nuostatų trečiųjų šalių organizatoriams e, skirtų uh, kurie organizuoja lašimus būtent ES teritorijoje. Nes reikia numatyti ir tam tikras apsauginės nuostatas ir patiems e, vartotojams, nes turime užkirsti kelią imtis prevencijos įvairių priklausomybių atžvilgių. Negalima be abejo lažintis dėl visko. Ir, ir bet kaip, tad turi būti ir sąrašas tam tikrų sričių, kuriuose gali būti organizuojamos e, lažybos. Ir taip pat e, laimėjimai, laimėtos sumos turi būti kaip nors reglamentuojamos. Taigi reikia tiesiog Europinės licencijavimo sistemos, kuri taip pat e, užtikrintų ir aukštesnį moralės lygį, užkirstų kelią nesažiningai konkurencijai tarp organizatorių, ypatingai jeigu jie yra kilę iš trečiųjų šalių dar. Ir dėl tų pavyzdžių minėtų čia Prancūzija nekarta nuskambėjo kaip tam tikras atvejis iš tiesų. Kai kurios laimėtos sumos internetiniais lošimais kartais yra panaudojamos tam, kad būtų mėgėjų varžybos e, labiau skatinamos, suorganizavus sporto lažybas. Kartais ir profesionalų sportas yra remiamas tais pinigais. Bet iš tikrųjų gana sudėtinga yra įsteigti fondą orientuotą į, pavyzdžiui, jaunimo paramą, jaunimo įtraukti. Tad kodėl nepagalvojus ir apie tokį variantą, kad dalis internetiniuose lošimuose kursuojančių sumų galėtų būti nukreiptos į būtent tokią veiklą, į jaunimo paramos fondus tam, kad jaunimas geriau integruotųsi į darbo rinką. Tai būtų tikrai kilnus toks tikslas. Ar kas nors dar norėtų tarti žodį? Ar galbūt pranešėjai dar kartą reikėtų suteikti žodį, prašom. Dėkoju za, za, za prezentowane uwagi. Dėkoju, norėčiau visiems padėkoti už išsakytas pastabas. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl vartotojų apsaugos, apie nepilnamečių apsaugą, taip pat apie e, tuos asmenys, kurie tampa priklausomi nuo lošimų. Ir čia taip pat ir nacionalinės teisės nuostatos turėtų būti labai aiškios. Tai yra savaime suprantami dalykai, tačiau mes čia susidurėme su skirtingomis valstybėmis narėmis. Valstybės narės bando apsaugoti savo rinkas, nes jos turi skirtingus modelius ir skirtingas tradicijas. Pavyzdžiui, Maltoje rinka yra labai liberali, ten mes netgi galime kalbėti apie tam tikrą e, internetinių lošimų rojų. Lenkijoje tokie lošimai yra draudžiami. Taigi mes čia ne, ne, neturime tokios vieningos, vienodos situacijos, vienodų nuostatų. Tačiau žinome, kad kalbant apie internetinius lošimus, e, jiems ribų nėra, nes internetas neturi ribų, todėl yra labai sunku ES apsisaugoti nuo e, pasiūlos iš trečiųjų šalių. Aišku, e, tie e, trečiųjų šalių siūlomi lošimai nėra licenzijuojami ES, tai yra savaime aišku, tačiau mes e, būtent kovodami su šiuo reiškiniu norėtume labiau sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Mes norėtume apginti vartotojus nuo nelegalios pasiūlos iš trečiųjų šalių. Tačiau mūsų diskusija turėtų koncentruotis į tai, kaip reiktų išspręsti interneto problemą. Kai kurios e, valstybės narės bandė e, re, reglamentuoti nelegalius internetinius lošimus. Tačiau tada vartotojai rado kažkokių alternatyvų internete. E, E, taigi manau, kad mes dar turėtume išsamei aptarti šią problemą. Savo nuomonėje aš norėčiau aiškiai pabrėžti, kad vartotojų apsaugą reiktų stiprinti, tačiau administravimo institucijos taip pat turėtų pasikeisti gerąją patirtimi Ir manau, kad būtent šioje srityje reiktų siekti didesnės pažangos. Dar kartą norėčiau pacituoti tą prancūziškos sistemos, prancūziško modelio e, pavyzdį. Jis veikia tik tai. E, dėl sporto lažybų. Ir dalis pelno gauto iš sporto lažybų yra skiriama sportui. Tai yra investuojama į jaunus sportininkus, į investuoja į, investuojama į geriausius elgsenos metodus. Ir galėčiau pritarti Jums, ponė pirmininkė, kad dalis pelno e, turėtų būti skirta skirtas švietimo, e, turėtų būti skirta e, švietimo e, lavinimo sričiai tam, kad jaunimą būtų galima iš anksto apsaugoti nuo įvairių grėsmių. Taigi lauksiu jūsų pakeitimų ir tikiuosi, kad vėliau galėsime juos aptarti ir, ir rasti kažkokius kompromisus. Dėkoju visiems už pastabas ir nekantriai laukiu jūsų pakeitimų. Ačiū. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad galutinis pakeitimų pateikimo terminas yra kovo 27 diena, 12 valanda, bent jau man taip atrodo. Balsa, balsuoti planuojame balandžio 24-25 dienomis mūsų komiteto posėdėje. O dabar pereisime prie paskutinio mūsų darbo atvarkės punkto. Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitovybės ryčių veiklos paramos programos nustatymas 2014-2020 metams. E, pranešėjas yra ponas Stojanov, prašau Jums žodis. Благодаря, госпожо председател. <clears throat> Става дума за един доста... Dėkoju, pirmininkė. labai konkreti ataskada ir labai konkretus e, komisijos pasiūlymas. Reikia remti tam tikras struktūras, e, kurios veikia audito srityje. Ir siūloma, kad toks finansavimas būtų jau galimas e, per tarp 2014 ir 2020 metų. 58 e, milijonai eurų turėtų būti paskirstita per šiuos e, septynerius metus. Vienas pagrindinis klausimas ir pagrindinė problema. Ataskaita yra labai trumpa ir glausta, taigi mums e, mums e, daugiausia rūpešio kelia e, delegavimas. E, parlamentas ir taryba turi tuos deleguotus aktus patikrinti ir pateikti pakeitimus, kurie turi būti susiję su mūsų per 2-3 metus nustatytą praktiką. Kitas klausimas yra turbūt susijęs ne su mūsų komitetu, bet vis tiek man pasirodė įdomus. Anot pasiūlymo bus trys paramos gavėjai, kurie bus remiami finansiškai. Manau, kad tai labai uh, specifikuota ir komisija siūlo, kad tai bus kažkokie konkretūs uh, asmenys gausiantis paramą. Parama yra tikrai didelė, taigi norėčiau išgirsti komisijos nuomonę ir prašyčiau paaiškinimo, kodėl nebuvo pasirinktas kitoks būdas, kodėl nebuvo pateikta suma dabar, o kodėl tie paramos gavėjai nebuvo pasirinkti vėliau ir kodėl dabar iš pat pradžių pasirinkti trys konkretūs paramos gavėjai. Tai čia mes susidursime tikrai su <clears throat> skaidrumo principu. Aš nesuprantu, kodėl būtent šie trys e, organai bus remiami. Kodėl mes remiam vien tik, tas, e, vien tik tuos tris paramos gavėjus. Uh, kaipgi čia buvo jie pasirinkti. Ja, ich kann es kurz machen. Ähm Galiu kalbėti trumpai ir tiesiog prisijungsiu prie kolegos klausimo, nes irgi nesuprantu, kodėl tai yra būtent tos dvi organizacijos. Norėtų daugiau aiškumo. Ar komisija ketintų sureaguoti į tas klausimus? Taip. Iš tikrųjų teisingai pastebėta, porą šių subjektų esame paminėję. EFRAK ir IFRS. Viena organizacija yra atsakinga už pasaulinių atskaitomybės standartų suderinimą. 2012 metais komisija patvirtino IRS tvarką, o IFRS tą tvarką būtent buvo parengusi ir valdyba iš tikrųjų tampa tokia lyg teisėjai, kurios šioje srityje institucija. Ir be abejo yra kai kurių kitų pasaulinio pobūdžio įsipareigojimų, kurių nereikėtų pamiršti. ISB, pavyzdžiui, FRS ar kiti dalykai, įsipareigojimai pagal didį dvidešimtuką, iš tikrųjų tai yra plataus pobūdžio instancija labai, kuriai reikia skirti finansavimą iš tų šalių, kurios taiko atitinkamus standartus. O ES yra naudotoja būtent tokių standartų, virš šimto šalių pasaulyje taiko juos ir dėl to tokį kelią ir pasirinkome. O kitas subjektas yra EFRA, tai yra patariamoji institucija ES. Ji yra tarptautinė, visuomeninė organizacija finansuojama 50 procentų iš bendrijos lėšų ir 50 procentų iš privačių šaltinių ir EFRAK užduotis yra teikti komisijai nuomonės dėl visų lėšų, kurios per ISB buvo gautos, tam, kad ES taip pat galėtų daryti įtaką kai kurių normų, kai kurių nuostatų įgyvendinimo klausimais, kurios mums pasirodo itin svarbios. Taigi mums atrodo, kad tai yra gana svarbi priemonė leidžianti daryti įtaką. Tiesa, tiesioginių lėšų tą daryti, to užsimti neturime, dėl to ir yra EFRAK institucija. O kai tik JSB išplatina atitinkamus standartus ar atitinkamas nuostatas, tada jau komisija juos perdoda valstybėms narėms. Ir būtent dėl to mums reikalinga nuomonė EFRA, kurioje būtų vertinamos e, ISB nuostatos. Būtent tuo požiūriu, kiek tai atitinka mūsų tvarką ar mūsų interesus. O PJB yra subjektas savo ruoštų peržiūrintis įvairias balansų sudarimo ir kitas atskaitomybės taisyklės Ir visą tai daroma būtent turint galvoje viešąjį interesą. ISB nauda yra ta, kad jeigu norime ir toliau FRS e, standartus taikyti, tiesiog turime ją orientuotis, tos situacijos neapeisi. o kitu atveju situacija gal kiek paslankesnė. EFRAG sprendimų prieimimo procesus galima įvairiai vertinti, bet atliekamus tyrimus ponas Baroso vertina teigiamai, ir yra skirta užduotis pateikti taip pat ir kai kurias rekomendacijas, kurios tiesiogiai pasiekia pana Barnie. O kartais ir pačios įmonės galbūt arba jų auditą atliekančios įmonės galėtų taip pat būti svarstamos kaip e, galimi subjektai čia tinkami. Taigi nebūtinai apie EFRA būtinai pasirengę esame kalbėti. Ponas Stojanov gal norės dar kartą sureaguoti ir padaryti kokias išvadas? Dėkoju, tai buvo, tai buvo labai išsamus atsakymas, jūs išsamei būdinote visus tos tris subjektus. Bet e, tai nėra mūsų komiteto pagrindinė užduotis. Aš jau gavau. E, pasiūlymą iš EFRAK susitikti su jų atstovu ir gauti daugiau informacijos. Manau, kad toks susitikimas būtų naudingas. Tokiu būdu mes daug artimiau susipažintume su šitomis organizacijomis ir galbūt vėliau aš pateiksiu savo rekomendacijas atsakingam komitetui. O šiaip viskas, ką e, galiu pasakyti dėl šio pranešimo, yra labai paprasta. Viskas atitinka atitinkamas teisės nuostatas. Ačiū. Ja, ich wollte nur noch mal aus politischer Aš iš politinės perspektyvos norėjau pasakyti, kad aišku yra labai puiku palaikyti visas šitas organizacijas, tačiau politinė prasme būtų labai svarbu e, e finansinės atskaitomybės e, srityje pasiekti e, bendro, bendros finansinės atskaitomybės. E, nes kol kas mes matome tokias sistemas, kurias labai įtakoja anglo-amerikoniškoji sistema ir kol kas mes e, nekalbame apie e, kažkokius, vien, nekalbame apie vieningus e, finansavimo standartus. Taigi, jeigu eisime link e, kažkokio reglamentavimo, tai galbūt e, E, aš tą sveikinčiausi ir netgi žinau, kad tose organizacijoje yra tik po vieną atstovą iš Vokietijos ir Prancūzijos, o šiaip visi yra Junktinės karalystės piliečiai, taigi manau, kad mes turime siekti e, žem, su, su, žemyninės sistemos sukūrimo. Dėkoju, sako pirmininkė. Matau, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra. Tai tuomet Baigiame šį komiteto posėdį ir norėčiau priminti jums tokį dalyką, kad po, dėl pono Stojanovo pranešimo e, pa, galtinis pakeitimų terminas bus iki kito posėdžio, kuomet ponas Stojanovas turėtų pristatyti savo kitą dokumento versiją. Taigi iki, iki gegužės 8 galėtume teikti, galėtume teikti pakeitimus. E, rytoj vyks bendras posėdis jūri ir FEM komitetų e, tarp 15 ir 18.30. salė bus 1G3. E, Atsiprašau, 1G2 yra salės numeris. Tai tiesiog pratesime vakarykštį klausimą. Toliau kitas. Toliau kiti klausimai dėl bendros prekybos teisės. Tai yra, atsiprašau, tie klausimai jau įvyko šiandien. Tai reiškia, tas, tas klausimas atkrenta tai tuomet reiškia kitas posėdis įvyks